Ar galime patvirtinti e, darbo tvarkė tokia, kokia pateikta? Taip, ačiū. Turiu vieną pranešimą. Kita pirmadienį vyks komiteto posėdis 7 vakare Strasbūre. Turėsite galimybę susitikti su Amerikos kongreso, JAV kongreso delegacija. Aptarsime abipusiai svarbius klausimus. Siriją, Iraną ar kitus klausimus. Taigi manau, kad tai bus labai gera galimybė, o po to bus surinktas nedidelis prieimimas. Manau, kad ir vyriausiai galiotinė užsuks. Būtų labai gerai, jeigu dalyvautumėte diskusijoje ir kitame renginyje. Nuomonė pateikti Romero Lopes e, birželio 18 vidudienis. E, pirmadienis pavakarį kadangi tai bus pirmadienis, darbuotojai e, dar bus e, čia, bet nariai turės išvykti. Ar visi sutinkate su tuo? Gerai, šeštą vakare, ne vidudienį. Vis tik tai. Ir toliau protokolai. ES Izraelio protokolas. keičiamasi buvo mintimis dėl kompromisų per pastarąsias keletą dienų ir galbūt ponė Dekais ar dar nori kažką pasakyti. E, Pre... Karlas Deguchtas prašo iki birželio 7 atidėti balsavimą, prašė atidėti balsavimą, ypač dėl uh, sustarimo dėl masto. E, E, profesorius Moreira ir kito atsakingo komiteto vadovas išsiaiškino, ką reikia aiškiai apsakyti. E, pagal teisės tarnybos išvadas taip pat komisija mus e, informavo, kad iki 7 dienos nebuvo patvirtintas sprendimas, nes komisijai reikia sulaukti visos kolegijos pritarimo ir prašyti teisininkų išvados. Pone Dekaiser aptari su visomis frakcijomis kompromisus e, ir dabar nepats atspindi bendrą nuomonę ir turiu pasakyti, kad gali būti, jog įinta po pasiūlymų, kuriuos išdėstėme e, laiške, pateiks plenarniai sesijai žodinį klausimą, galime pritarti jam, tačiau pasakysiu, kad E, tai kaip komisija elgėsi ir kaip nustatytas laikas, man labai nepatinka, reikėjo iškart jiems pasakyti, kokia buvo problema dėl laiko, dėl grafiko. Iš, pradžių, pat, iš pat pradžių reikėjo pasakyti, kad viskas greitai ar nelabai greitai ir paskui reikėjo teilioti. Uh, Taip pat protokoliniai dalykai iškyla, kurie galbūt e, susijęs su politiniais elementais, kurių viešai nenorėčiau svarstyti, tačiau nemanau, kad taip reikėtų spręsti klausimus ir todėl manyčiau, kad kitą kartą reikėtų šiek tiek kitaip dirbti. Ir komisija turi žinoti, kad negali taip elgtis. Pone Dekaiser. Kaiser. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasisakymas ne į mikrofoną. Na štai dabar viskas veikia. Dėkoju, ponė pirmininkė, kaip jūs jau minėjote, po paskutinio mūsų komiteto posėdžio šią temą bent jau komisijoje buvo pasiekta pažangos. Kodėl? Todėl, kad šiandien, atrodo, randasi kompromisas, kuris netenkina jokios politinės frakcijos, manosios taip pat, bet tai yra kompromisas, kuris, na, yra šiaip netaip patenkinamas ir kuris gali šiek tiek nuraminti kaistančią atmosferą dėl to klausimo. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Norėčiau ypatingai padėkoti Jums, ponė pirmininkė, kadangi Jūs ypač dėmesingai stebėjote šios problemos vystimasi. Dėkoju kolegai Salafrankai, kuris e, atliko savotišką tarpininko vaidmenį. Taigi, manyčiau, kad tas kompromisas šiandien mums komitete yra priimtinas ir jis taip pat gali būti priimtinas INTA komitetui, kuris po mūsų fakelą perims. Tad e, kviečiu visus e, pareikšti pritarimą šiam kompromisui ir pranešimui. Norėčiau paskaityti, tas kompromisas yra toks. Užsienio reikalų komitetas ragina INTA komitetą, kuris šį klausimą sprendžia iš esmės, pateikti savo pritarimą, manau, kad šiuo atveju šis terminas yra svarbus, pateikti pritarimą šitam protokolui, kad būtų įgyvendintos visos teisinės sąlygos dokumento, kurį nusintė uh, e, užsienio reikalų komiteto pirmininkas Anmaras Brokas ponui Karlui Deguchtui, Europos komisarui. E, prie viso to pridedame laišką, kurį nusintė ponas Brokas komisarui Degucht. Ten yra išdėstyti trys svarbus dalykai. Kitaip tariant, AFET komiteto pirmininkas prašo garantijų, kurios būtų juridiškai saistančios dėl teritorinės kompetencijos administracinės struktūros nurodytos protokolo devintajame punkte prašoma, kad joks pramonės produktas pagamintas Izraelio kolonijose rytų Jeruzalėje ar vakarų krante nebūtų sertifikuojamas remiantis šio protokolu ir raginama, kad pramonės produktai pagaminti okupuotose teritorijose, išskyrus tuos, kurie pagaminti kolonijose, būtų traktuojami taip pat – verčiu tuo pat metu, sako kalbėtoja, kaip ir kiti produktai, kurie minimi šiame protokole. Tai yra tie trys dalykai, kurie buvo įtraukti minėtą laišką, raštą. Tad būtent dėl šitų dalykų mes prašome paaiškinimų ir garantijų, kad visos sąlygos bus tinkamai įgyvendintos. Tai štai mes pateikę tokį pritarimą, at, prisiderinsime prie europinės politinės linijos, kuri buvo nekarta pakartota. Ir kad būtumėm išsamei suformulavę savo nuomonę, noriu pridėti štai ką kai bus e, sureguliuoti tie visi juridiškai saistantis mechanizmai, tai tuomet galėsime sakyti, kad protokolas bus tinkamai parengtas ir nereikės iš naujo dėrėti su mūsų Izraelio partneriais. Tiesiog bus deramasi dėl paties protokolo, tai yra labai svarbus dalykas. Ir noriu priminti, kad šis protokolas, kuris kol kas apima farmacijos produktus, Ir apie e, farmacinius produktus ir buvo kalbama priedė. Taigi tas protokolas gali padėti atverti kelią kitiems priedams. Ir paskui parlamento nuomonės nebereikės, tad juridiškai staistančios tos visos sąlygos turi būti taikomos visiems produktams, kurie bus minimi vėliau atsirasinčiuose prieduose. Taigi, Izraelio neprašoma pažeisti savo teisinės nuostatas, Izraelis neturi sakyti, kad e, nemanoma, kad e, e, kolonijose pagaminti produktai turėtų būti traktuojami kitaip, bet tiesiog sertifikuojami bus tie produktai, kurie pagaminti ne kolonijose, nes mes ten pagamintų produktų nepripažįstame. Tokia yra šio reikalo esmė. Tad mes priemė tokį sprendimą, laikydamiesi mūsų ES politikos dvasios šio regiono atžvilgių. Ir taip pat stengiamės atsižvelgti į minėto regiono jautrius klausimus. Manau, kad tas kompromisas šiek tiek apramins mūsų diskusijas ir tuo būdu mes galėsime vykdyti prekybos, įgyveninti prekybos ryšius su Izraeliu, remdamiesi nustatytą tvarką, e, remdamiesi ES politiką pagal 67 metais nustatytas sienas. Klausimas buvo tikrai labai komplikuotas, labai sunkus, tačiau galiausiai regis pasiekime tokio sprendimo, kuris mums yra priimtinas ir kuris rodo mūsų komiteto brandą. Ačiū. Mr. Tenok. Panas Tanukas, dėkuoju, ponė Pirinkė, aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad mano frakcija negali pritarti šiam kompromisu, kadangi mes manome, kad tai yra tiesiog politikavimo e, gestas. Aš manau, kad e, tam, kad kompromisu galėtume pritarti, mums reikia nustatyti labai aiškius politinius tikslus. Mums yra akivaizdu, kad e, tiesiog siekiama yra susijęti e, pra, pramoninių prekių techninio sertifikavimo klausimą su taikos procesu artimuosiuose rytuose ir bandoma atakuoti Izraelį. Kiek aš žinau, vakarų krante nebegaminama jokių farmacijos produktų, taigi uh, iš esmės mes norime perėti nuo diskusijos apie techninį dalyką prie politikavimo. Tai iš kur yra e, kilusios e, prekes yra, e, yra svarbu ir Izraelis gali tiesiog patvirtinti ir sertifikuoti, kad šie produktai yra saugus tiek Britanijos priečiams, tiek mums. Uh, Ir Izraelio e, vaistai, kaip žinia, yra labai aukštos kokybės ir mes negalėsime jais naudotis. Taigi labai gaila. Ir aš tikiuosi, kad e, mes atmesime šį kompromisą ir galiausiai surasime visoms partijoms priimtiną sprendimą. Dėkuoju. Jūs minėjote Britanijos piliečius. Liktai jie nebūtų ES piliečiai. bet e, ir šis klausimas yra iš esmės susijęs su techniniais teisiniais dalykais. Pane Janukidakis. Ačiū, ponė pirmininkė. EPP pritarė tam susitarimui, net jeigu prireikė nemažai laiko tam susitarimui pasiekti. Mes norėjome kuo greičiau šią temą užbaigti nagrinėti ir aš manau, kad INTA komitetas atsižvelgs į mūsų visų parengtą nuomonę ir kad bus tinkamai bendradarbiaujama tarp Europos komisijos ir Izraelio valstybės. Dėkuoju. Daugiau norinčių kalbėti nėra, balsuosime, kas už kompromisą. Wer ist dagegen? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta penkiems kolegoms balsavus prieš. Galutinis balsavimas elektroniniu būtų. Kas pritarėte šiai nuomoniai? Herr Schulz hat nicht seine Karte, der sagt nachher, was er machen will. Kolega štai neturi kortelės, jis pasakys paskui, kaip jis balsavo. Dabar balsuokime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 41 kolega balsavo už. Pane Šulc, jūs kaip balsuojate? Jūs ketur, taip pat balsuojate už, tuo būdu 42 už, 3 kolegos susilaikė ir du balsavo prieš. Tai manau, kad artimiausiomis savaitėmis dar prie šios temos padirbėsime. Visiems ačiū, ačiū ypatingai pranešėjui. Reikia malvo. Ja, Voilà. Il faut ajouter donc ce cachet dans la liste des attentes et la parole. Tam. Zoran Mesić. Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich äh, zu. Ponios ir ponai, norėčiau pakviesti Jūs pasižiūrėti į klausimą, kuris yra susijęs su partnerystės priemonės su trečiosiomis šalimis. Sveikinu atvykusius ekspertus, pranešėją, Pranešėjas yra Mario Mauro, tačiau jo dėje kol kas nėra salėje, kadangi jis balsuoja ekonomikos komitete. Tačiau vis tik tai matau, kad praėjai, baigėsi balsavimas ir jisai atėjo. Taigi Marijos žodis jums. Mario. Dėkui, pirmininkė, labai atsiprašau, kad vėluoju. E, Balsavo ekonomikos komitete. Norėčiau pasveikinti atvykusius svečius, kaip kad ir jūs padarėte. Dėkuoju, kad atvyko į mūsų komitetą. Manau, yra svarbu pasikalbėti plačiau dar apie partnerystės priemonę kadangi mano nuomonė labai svarbu, kad e, Europos išorės veiksmų tarnyba, komisija, Europos investicijų bankas, tarybos atstovai pasišnekėtų, papasakotų mums, kas daroma šioje srityje ir pristatytų strateginį e, partnerystės priemonės vaidmenį ES veikloje. E, Manau, kad egzistuoja tam tikri aspektai komisijos pasiūlyme, kuriuos reikėtų pasiaiškinti ir pasigilinti juos reikėtų. Manau, gerai, kad galime šiandieną pradėti e, bendro bendrų minčių procesą. Turime pagalvoti kartu, kaip įgyvendinti partnerystės priemonę, kaip uh, užsitikrinti, kad uh, būtų jos tikslai realūs, kaip uh, aktualizuoti šią priemonę. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad piliečiai turėtų aiškiai suprasti, kokie yra tikslai šios priemonės. Ir tokį klausimą E, kelių visiems svečiams, galbūt tegul tai ir būna mūsų diskusijų e, kelrodis, e, kaip tai apibrieš, galbūt ne tiek kaip tai prieš santykius su ES, bet kokie būtų konkretūs tikslai, apie kokias programas ir tikslus galime galvoti pagal šią partnerystės priemonę. Priemonė reikalauja iš mūsų aiškios užsienio politikos vizijos, bet kokie yra strateginiai ES interesai, kurie bus siejami su jie. Komisija e, savo pasiūlymuose pateikia tam tikrų pasiūlymų, minčių konkrečių, e, priedė yra išdėstytas tos mintis taip pat ir pačiame tekste. Manau, kad E, taip pat yra kalbam apie mokslinius tyrimus, tačiau tai nėra e, tikrai strategijos dalykas, tai negali būti mūsų veiklos centrinis dalykas. Priedas e, galbūt labiau turėtų būti program, mūsų gairės, kaip naudotis šią partnerystės priemonę. Taigi, koks yra pagrindas paramos kuri bus teikiama išorės veiksmams, kokia yra papildoma vertė užsienio politikai šios priemonės. Ir e, kyla kitas klausimas, kurį e, teikiu komisijai, tarybai ir išorės veiksmų tarnybai. E, penkto, penkto straipsnio penktojoje dalyje komisijos pasiūlymo numatyta galimybė e, sudaryti rezervą ne paskirtoms lėšoms. Kodėl to reikia? tik partnerystės priemonė. Kodėl ir kaip e, tas rezervas funkcionuos, kaip jis bus naudojamas, kiek procentų bus jam numatyta ir kokia bus procedūra skirti lėšas iš šio rezervo. Ir dar paskutinis klausimas investicijų bankui. Kaip Jūs manote, e, galima panaudoti lėšas pagal partnerystės priemonę, kad būtų galima garantuoti paskolas teikiamas EIB? šalims, kurios, e, e, pavyzdžiui, yra ne ES narės, bet taip pat siekia strategijos Europa 2020 tikslų. Dėkuoju. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Andrikieniai, kuri rengia nuomonę Indep komitete. Dėkoju, ponė pirmininkė. Inte e, komitete aš rengiau nuomonę kuri bus pateikta pagal darbo tvarkos taisyklių 50 taisyklę. Tai reiškia, kad Inti komitetas galės prisidėti prie šio dokumento turinio. Bendradarbiavimo su trečiomis šalimis partnerystės priemonė yra susijusi su mūsų, su mūsų vystomųjų bendradarbiavimu ir ją reikėtiname plėtoti bendradarbiavimą su mūsų ekonominiais partneriais, su, e, e, su Kinija, Rusija, e, Indija ir kitomis šalimis. Be to, jie siekiama yra atsižvelgti į mūsų tikslus pagal Europą 2020. Bet to ši priemonė bus finansinė e, priemonė, kuri padės mums bendarbiauti ir su e, AKR šalimis ir, ir su, atsiprašau, su ICI, ICI ir ICI plus šalimis. Aš norėčiau, kad komisija man kai ką paaiškintų, kad atsakytų į konkrečius, konkrečius klausimus, kuriuos turėjo INTE komitetas. Iš šios klausimus mes kol kas dar nesužinojame atsakymų. Pirmiausia, šio priem, šios priemonės pagrindinės tikslai yra pagerinti prieigos prie rinkos sąlygas. Ir aš manau, kad ES strategija dėl prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo turėtų būti pagrėsta dabartinėmis tendencijomis pasaulyje. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kaip komisija galėtų paaiškinti, apie kokią veiklą yra kalbama. Gal jie galėtų pateikti pavyzdžius panašių veiksmų, kurie būtų jau dabar finansuojami. Kokios šalis gavo paramą ir kokiems veiksmams. Antras kokius prioritetinius regionus ir šalis jau nustatė e, Europos komisija tam, kad pasiektų savo priekybos skatinimo tikslus. Antra. Trečias, prašau, reglament, reglament, reglamente taip pat siūlomas yra 20 procentų rodiklis. E, gal komisija galėtų paaiškinti, kodėl pasirinkta buvo 20 procesų, o ne, pavyzdžiui, 10 e, procentų. Mano pirmasis Mano ketvirtasis klausimas yra toks. Ar komisija yra numačiusi plėtoti konsultacijas tarp komisijos ir valstybių narių ir kitų donorių ir partnerių, įskaitant ir visus interesuotos subjektus ir vietos valdžios atstovus? Ir ar šios konsultacijos prasidės anksti tam, kad galima būtų užtikrinti papildomumą ir geriau sukoordinuoti bendradarbiavimo veiksmus? Ir paskutinis dalykas. Aš esu įsitikinusi, kad nustatant strateginius prioritetus teritorinio bendradarbiavimo klausimais reikia taip pat visuomet atlikti ex-ante įvertinimą, kuriuo metu būtų nustatyta, ar, ar visi šie veiksmai padės mums siekti ES tikslus. Taigi norėčiau paklausti, ar komisija jau atliko tokį vertinimą? Dėkuoju. Dėkuoju. Taigi dabar galime perėti prie diskusijos. Galime suteikti žodį mūsų ekspertams. Pirmas kalbės ponas Turmaelė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad jūs e, tiek daug dėmesio skirti partnerystės priemoniai. Aš manau, kad e, šiandien mes turime puikią galimybę pristatyti e, komisijos ir Europos sąjungos e, nuomonė apie tai, kaip galėtų veikti, e, e, atsiprašau, išorės veiksmų tarnybos nuomonė apie tai, kaip ši priemonė galėtų veikti. Ši priemonė bus įtraukta į daugia, daugiametį, daugiamečio programavimo paketą. Ji bus skirta kovoti su tokiais uždaviniais kaip klimato kaita ir spręsti uždavinius energetikos srityje. Esu įsitikinęs, kad uh, pranešėjo pateikti pranešimai, bet jų dauguma tikrai e, siekia tų pačių tikslų. Mes matome, kad tai bus išorės politikos priemonė, kuri galėjo būti skirta tam, kad mes galėtume tvirtinti ES interesus visoje pasaulyje. Ir ji taip pat, pat turėtų padėti mums bendradarbiauti su šalimis, kurios yra apibrėžiamos kaip mūsų strateginiai e, partneriai. Tai yra e, Junktinės Amerikos valstijos, Japonija ir be abejo BRICS šalis. Mes norėtume plėtotis taip pat santykius ir su tomis šalimis, kurioms mes nebegalime teikti e, paramos dvišalių pagrindų. Ir be abejo, norime pasinaudoti patirtimis, kuri buvo sukaupta bendradarbiausiu ICI ir ICI plus šalimis. Ir todėl mes praplėtėme taikymo sritį, taikėme daugiau šalių, šalių ir taip pat numatėme daugiau veiksmų. Ši priemonė turėtų būti globali, jie galima būtų naudotis bet kokioje e, šalyje, su kuria ES plėtoja e, jau ilgą laiką e, strateginį bendradarbiavimą ir kur ES turi ilgalaikius strateginius interesus. Bet to mes nu, manome, kad ši priemonė turėtų būti pakankamai lanksti ir, ir ji turėtų leisti ES reaguoti į besikeičiančią situaciją šalyse partnerėse ir taip pat prisitaikyti apskritai prie kintančių aplinkybių pasaulyje. Todėl komisija nenori minėti konkrečių šalių arba šalių grupių šiame dokumente. Dabar kalbėdamas apie veiklą, galiu pasakyti, kad takymos sritis leis mums reaguoti į pagrindinius uždavinius, kuriais susidurime ir taip pat e, spręsti platesnius klausimus susijusius su pasauliniu stabilumu. Be to, ši. Uh, ši priemonė turėtų paremti ir mūsų politikos išorės dimensiją. Ir mes galėsime pateikti jums daugiau informacijos šiuo klausimu. Be to, ši priemonė bus naudojama tam, kad būtų uh, platinamos konkrečios iniciatyvos, uh, plėtojant uh, politinį dialogą tarp ES ir trečių šalių. Be to, Interkomiteto pranešėjai jau pasakė, kad uh, E, kokie bus mūsų pagrindiniai prioritetai. Tai yra bus ir aplinkosaugo, ir saugumas, ir verslo galimybės e, sutikimas mūsų verslo visame pasaulyje. Mes manome, kad tai galėtų būti priemonė, kuri padėtų mums žengti toliau nei vystomasis bendradarbiavimas. darbiavimas. Šis, ši priemonė nėra pagalbos priemonė ir jos tikslas nėra mažinti skurdą. Ir todėl mes norėtume kalbėti ne apie paramos gavėjus, o apie partnerius. Be to, mes norime be abejo bendrauti ne vien su vyriausybėmis, bet ir su pilietinė visuomenė. Tačiau kartu mes turime vis dėlto išlikti realistiški ir suprasti, kad ne visose trečiose šalyse pilietinė visuomenė e, vaidina svarbų vaidmenį. Tik tai taip mes galėsime e, panaikinti prekybos barjerus ir plėtoti bendradarbiavimą. Ir be abejo, mes manome, kad būtina skatinti aktyvesnį pilietinės visuomenės. E, visuomenės dalyvavimą, tačiau tą galime daryti kitomis priemonėmis. Dabar norėčiau pakomentuoti kai kurios dalykus, kurie mūsų galva kuriais mūsų galva, mūsų nuomonės nesutampa. Pirmiausia, poveikis ir poveikio vertinimas. Mes manome, kad, kad viską reikia vertinti pagal skaidriai nustatytus raiškius rodiklius, nes mes turėsime įrodyti, kad ši priemonė sukuria pridėtinę vertę, be to turėsime už, užtikrinti atskaitomybę Tačiau mes manome, kad eks ante vertinimą atlikti pagal labai konkrečius rodiklius suriš mums rankas ir neleis mums e, tinkamai gyvendinti įvairius bendrus veiksmus arba vadovų sustikimo deklaracijas arba e, kitas programas. E, pranešėjas e, siūlo labai mažai lankstumo. Tai būtų nenaudinga, nes mes turime turėti galimybę greitai sureaguoti į besikeičiančią situaciją ir teikti parmą, kad tai yra reikalinga ir kad tai tinka mūsų politinė darbo tvarkė. Ir paskutinis dalykas Mes manome, kad priedo turinys yra išdėstytas labai tiksliai ir aiškiai ir todėl mes manome, kad jei e, šis, šis priedas bus dar tikslinamas, tai pakenks e, šios priemonės gyvendinimui. Kadangi tai reikš, kad šios priemonės negalim bus naudoti tikslams, kurie nebus įtraukti į priedą. Šiuo metu tik tai uh, vyksta planavimas ir mes pirmininkė be abejo su malonumu išnagrinėsime visus e, pasiūlymus, kurie galės patobulinti šį dokumentą. Ir jums leidus aš e, sustosiu čia ir suteiksiu žodį ponui Gujade, kuris galės išsamiau pakomentuoti kitus labai svarbius partnerystės priemonės e, pasiūlymo aspektus. Floor has Daniel Gujade from the External Service Dabar Daniel Guerti iš išorės veiksmų tarnybos, kuris užsima kontraterorizmo dalykais ir panašiais klausimais. Man tai e, daro didelį įspūdį. Taip jau nesistebėkite, aš kalbėsiu apie savo darbą ir apie e, partnerystės priemonę ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą elementų. Manau, kad Catherine Ashton e, siūlo įdėkti šią priemonę, kadangi tai nauja politikos priemonė mūsų priemonių arsenale. Mes e, turime tam tikras priemonės, kurios yra skirtos konkrečioms šalims ir skirtos konkrečioms problemams spręsti. O dabar kalbame apie priemonę, kuri būtų globalaus pobūdžio e, ir atspindėtų ES interesus, skatinant politinį dialogą. Ir tai yra labai e, svarbus pokytis. Niekas nėra tobulo, bet ši priemonė bent jau egzistuoja ir tikimės, kad pasiūlymas išliks ir bus priimtas sprendimas galutinis dėl jos. Manau, kad tai yra e, ateities labui pasitarnausinti priemonė. Mes turime galvoti apie strateginius partnerius, palaikydami dialogą su jais. Kitas aspektas mes e, skatiname ES politikos plėtoti užsienyje, dėl to e, daug dėmesio skiriama strategija Europa 2020 ir yra e, keletas labai svarbių politikos aspektų, kaip kad kova su klimato kaita, aplinkosauga, energetika ir tų dalykų plėtra užsienyje. Tai yra keletas elementų, kurie aptarti su daugeliu partnerių pasaulyje ir partnerystės priemonė leis ES e, užsitikrinti bendradarbiavimo galimybę priemonę, kuri nebūtų oficialios visamosios pagalbos priemonė, bet kuri apimtų ir kitą veiklą nesusijusią su vistomąją pagalbą. Tai yra svarbu e, tokio tipo dialoguose bus apimta daug sektorių, dėl to labai svarbu pritaikyti lankstumo elementą partnerystės priemonėje. Ir mes remiame e, tai, ką, ką tik tai sakė kolega. E, šis elementas turėtų konkrečiai išdėstytas reglamente, kurį jūs dabar svarstote. Tai reiškia, kad mes esame pasiryžę užtikrinti e, sinergijas politinėme dialoge, taip pat užtikrinti sinergiją arba ryšius su kitomis priemonėmis, ypač kai kalbame apie prekybos klausimus. E, terminas prekyba e, buvo paminėtas INTA komiteto e, pranešėjos, taigi mes galime e, sakyti, kad galvojame apie prekybą, e, kai E, palaikome priekybos klausimais dialogą. E, ir tai siema su e, susitarimais, kuriuos yra pasirašusi Europos Sąjungas daugeliu šalių, ypač strateginėmis partnerėmis. Ir tas, tą dialogą ar susitarimus dar sustiprins nauja priemonė papildomai prie vystomojo bendradarbiavimo priemonės. Tai yra svarbu galvojant apie apriepti, lankstumą ir e, poveikį mūsų santykiams su šalimis partnerėmis. Aš nesiplėsiu kalbėdamas apie kitus klausimus, nes mano kolegė Elis Mečius pateiks jums konkrečių pavyzdžių apie tai, kaip partnerystės priemonė bus siejama su politiniais e, ir sektoriniais elementais, su konkrečiamis šalimis ir bus pateikta konkrečių pavyzdžių. Taigi, elis žodis jums. Pone Elis, kuris yra mm, e, skiriaus atsakingo už Kanadą atstovas. Aš esu išorės veiksmų tarnybos e, Amerikos e, departamento atstovas. E, mes daug galvojame apie šią priemonę ir pratęsiu kolegos mintis, pakalbėsiu apie tai, kaip partnerystė priemonė e, kaip kad yra pasiūlyta, mūsų nuomonė padės plėtoti strateginius ES interesus, pirmiausia, su strateginėmis taip vadinamomis mūsų partnerėmis ir taip pat su kitomis esminėmis šalimis, apie tai buvo daug kalbama e, AFET ir INTA komitetuose, e, tai yra šalis, kurios kol kas dar nėra mūsų oficialios strateginės partnerės. E, pateiksiu Jums keletą pavyzdžių apie tai, kaip partnerystės priemonė padės mums parengti tam tikrus, sustiprinti tam tikrus veiksmus. Kol kas tai yra tik tai toks prognostinis dalykas, bet pavyzdžiui, manome, kad bus galima spręsti problemas, kurios E, keliamos pranešėjas pateikė detalesnių pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl priedo. Paminėsiu tris šalis, kurios yra labai aktualios - Brazilija, Kinija ir Indija. Dėl Brazilijos mes galėsime paremti konkrečius politinio dialogo aspektus, pavyzdžiui, dėl kovos su klimato kaita per rinkos mechanizmus galėsime dirbti plėtodami bendradarbiavimą e, kosmoso, palidovinės navigacijos srityje. Taip pat galėsime paremti e, dialogą e, reglamentavimo srityje, mineralų, medienos, miško, miškų tvarkymo srityje arba miškingysės produktų srityje su Kinija. Vėlgi, tai yra indikatyviniai tokie pavyzdžiai, mes galėsime plėtoti uh, ES partnerystė urbanizavimo srityje. Prae, per praeitą vadovų sutikimą buvo paskelbta apie šią iniciatyvą. Taip pat galvojame, kad Kinija galės dalyvauti apivartinių taršos leidimų prekybos sistemoje. Tai tampa politinė prasme aktualią temą. Taip pat plėtosime energetikos energetikos srityje dialogą su Kinija, energetikos rinkos liberalizavimą, reglamentavimą, galėsime paremti bendradarbiavimo projektus e, intelektinės nusavybės apsaugos srityje ir priklausomai nuo to, kaip plėtosis darybos dėl būsimų investicijos susitarimų su Kinija, galėsime paremti konkrečius dalykus šioje srityje. Uh, ir tai yra susijęs su uh, e, prekybinės aspektais, kuris minėjo pranešėję e, atstovaujant Inta komitetui e, su Indija. Mes galėsime uh, gal tikėtis, kad po 15 metų turėsime prekybos tarimą su Indija ir galime kalbo, galvoti apie investicijas, uh, apie kreditavimo aspektus, galime galvoti apie ES Indijos energetikos dialogą, e, prekybos, dialo, e, prekybos klausimus, atsinaujinančius energetikos e, šaltinius, žaliasias technologijas ir galėsime paremti bendradarbiavimą su Indijos mokslininkais ir taip pat kitas turėsime bendradarbiavimo galimybės, galbūt galėsime mainų programas kurti tarp ES ir Indijos mokslinio tyrimų institutų. Taigi tokie yra visiškai indikatyvūs pavyzdžiai apie tai, kur, e, kam mums leistų įgyvendinti, ko siekti partnerystės priemonė. Taip pat reikia pasakyti, kad derantis ateityje dėl investicijų ir priekybos sustarimų priemonė leis mums e, e, didinti informuotumą, taip pat e, kalbėti su suinteresuotomis šalmis apie tokių susitarimų įgyvendinimą. Ir, kaip sakiau, nauja priemonė leis mums dėkti įvairias naujoves ir keliauti toliau pagal šią priemonę, negu atleido ankstesnės priemonės, pavyzdžiui, tai šaliai e, dialogai, e, tam tikrų veiksmų derinimas, tai yra toks novatoriškesnis priemonės ir manome, kad tai įmanoma pagal e, tas nuostatas, kurios išdėstytos reglamento projekte. Tiek ačiū Jums. Thank you very much indeed, Mr. Matthews, and uh, please call. Dėkuoju, ponui Matthews. Kolegos, nepergyvenkite. Aš tikrai savališkai užėmiau pirmininko kėdę, bet nieko baisaus. Dabar panas Kolgan, e, pirmininkaučio Danijos atstovas. Dėkuoju. Ir dėkoju už kvietimą atvykti pas Jūs. Man labai malonu yra dalyvauti Jūsų posėdėje. Ir taip pat yra labai malonu dalyvauti šioje trumpoje diskusijoje. Kaip jums tikriausiai yra žinoma, taryboje šiuo metu mes e, rengiame šį sudėtingą paketą, į kurį įeina ne vien partnerystės priemonė, bet ir kitos priemonės. Ir pas pastarosius penkias mėnesius labai daug dirbome tam, kad pasiektume bendrą poziciją dėl visų šių priemonių. Beveik jau baigėme šį darbą. negaliu Jums išsakyti mūsų galutinės pozicijos, kadangi jie dar bus e, galutinai suformuluota tik tai, tik tai birželio pabaigoje. Oficialioji pozicija bus patvirtinta e, tarybos posėdį, kuris vyks birželio 26 dieną. savo darbo grupės vardu, kuris tai yra darbo grupės, kuris dirbo taryboje, galiu padėkoti Jums. Aš manau, kad e, pasiūlymas, kurį svarstome, yra sveikintinas dokumentas. Ir mes ypatingai džiaugiamės, kad, jis, kad jo takymos rytis yra labai plačiai apibriešta ir tai leis mums reaguoti į vairius pasaulio iškilančius uždavinius. Be to mes e, svarstydami šį dokumentą visuomet galvojame apie ES interesus, jų tvirtinimą, ir apie Europą 2020, kuri reikalauja mus e, skatinti tvarų, sumanų ir integracinį augimą. Taip pat e, nepamiršome ir apie konkrečius interesus su konkrečiomis šalimis. Ir mes e, norime, kad partnerystės priemonės leistų mums įtvirtinti šios interesus. Mes norime, kad šis dokumentas taip pat nebūtų pernelik detalus, kad, jis, kad tai neapribotų ateityje jo taikymo srities. Kaip jau buvo pasakyta, mes norime turėti galimybę greitai reaguoti į tai, kas uh, vyksta pasaulyje, tam, kad mes galėtume uh, spręsti iškilančius uždavinius, kuriuos jau minėjau. Kaip ir sakiau pačioje pradžioje, mes e, dar nebaigėme renkti galutinės pozicijos. Aš galėsiu atsakyti jūsų klausimus, tačiau norėčiau dar kartą jums priminti, kad e, mes dar neparengėme galutinės pozicijos. Tai tiek. Ir dėkoju dar kartą už tai, kad pakvietėte mus į šią diskusiją. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju. Europos investicijų banko atstovų žodis. Prašau. Dėkoju. Dėkoju už progą dalyvauti diskusijose dėl išorės veiksmų priemonės ateities. Jūs ko gero žinote, kad Europos investicijų bankas jau veikia už ES ribų, gavęs įgaliojimus iš Europos parlamento ir tarybos. Tie įgaliojimai pernai buvo peržiūrėti, suteikti iš naujo ir tai reiškia, kad mes turime savo veiklai aiškiai apibrieštus rėmus. Tai padeda mums tinkamai tvarkyti su valstybių įsiskolinimo rizika ir tinkamai veikti. Mes turime aiškiai žinoti, kokie yra prioritetai už ES ribų, kokie ES prioritetai ir mes turime. E, mums būtina išsaugoti trigubo A reitingą ir tai yra ypatingai svarbus dalykas. Mes, mūsų paskolintos sumos siekia 7 milijardus eurų per metus už ES ribų ir, kaip žinia, dauguma mūsų veiklos e, vyksta ES ribose. Mes teikiame pagalbą valstybėms narėms, skatinant ekonomikos augimą ir mes bendradarbiavame su Europos komisija savo kompetencijos ribose remdami ES 2020 politikos prioritetus. Dirbame, kaip jau sakiau, labai glaudžiai su Europos komisija, kad būtų galima tinkamai parengti finansinės priemonės ir kad taip pat būtų tinkamai parengtas ir šis mūsų šiandien aptariamas, ši mūsų šiandien aptariama priemonė. Mes teikiame paskolas sutartam laikotarpiui Tačiau, kai už ES ribų teikiamoms paskoloms mes matome, kad yra galimybių orientuoti mūsų veiklą, kombinuojant ją su biudžeto paskolomis. Ir taip daugiausiai buvo dirbama pastaruosius, pastar, pastaruosius keletą metų. Buvo kombinuojama dalis paskolų e, pasitelkiant ir mūsų skolinimo gebėjimus, ir kitų institucijų skolinimo gebėjimus. Tuo būdu mes galime e, turėti daugiau galimybių, kalbant apie finansinius resursus ir mūsų patirtį. Toks resursų suteikimas yra labai svarbus dalykas, jis e, tikrai pasiteisintų ir vartojimus ateityje. Mes, kalbant apie partnerystės priemonės, irgi galime pasakyti, kad yra svarbu kombinuoti turimus, e, turimas lėšas ir pastangas, konkrečiai remiant mažas ir rutinės Europos įmonės, gyvendinant klimato uh, kovos su klimato kaita tikslus ir panašiai. E, finansinės institucijos e, turėtų būti raginamos teikti paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Čia dar yra daug potencialo. Kai dėl kovos su klimato kaita veiksmų mes jau esame paskolinę 30 procentų numatytų lėšų ir su 30 procentų lėšų skolinamų už ES ribų ir yra nukreiptos kovai su klimato kaita Besivystančiose šalyse mums taip pat reikia daugiau dirbti koncesijų pagrindo. Mes veikiame, teikdami paskolas namusiuose BRIC šalyse, remiame ES politiką šioje šalyse, kai vyksta prekybos ginčiai, mes tuomet laikomės ES politikos ir nefinansuojame ne tam tikrų uh, sektorių, kad liktume nuoseklus įgyvendinti ES politiką. Atliekant planavimą mes visada turime sekti, kaip renkti finansinės priemonės investicijoms paremti, nes čia mes turime daugiausia patirties ir galių. 14-20 metų perspektyvoje šis klausimas bus ypač svarbus. Mes esame sulaukę komisijos siūlymo tam, E, kad būtų išplėsti mūsų įgaliojimai, nes jie šiemet pasibaigs ir komisija ir taryba turės mums juos suteikti naujus. Ir tuomet bus svarbu nu, numatyti ir jau iš anksto aptarti, kokie bus e, prioritetai, kuriuos reikės įgyvendinti kitos biudžeto perspektyvos metu. Jeigu vyks tinkama partnerystė tarp valstybių narių E, tarp ES institucijų, tai jau bus neblogas startas e, puikiai partnerystai plėtoti už ES ribų. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Prieš pradedant diskusijas. Norėčiau steigti žodį poniai Munjys. Ji norėjo kalbėti, paskui ponas Galer ir kiti kolegos turės galimybę pasisakyti. Dabar norėčiau, kad atsakytumėte į vieną klausimą norėčiau jį dabar užduoti dėl penkto straipsnio penkto punkto, dėl skiriamų lėšų, kodėl šis rezervas yra numatytas tik partnerystės priemonė ir kodėl rezervo nėra numatyta kitoms priemonėms. Nes rūpi sužinoti, kaip tuo rezervu bus naudojamas, kokį procentą galima bus naudoti, kiek tų e, lėšų turės būti padėta į rezervą ir panašiai. Gal galėtų atsakyti išorės veiksmų tarnybos atstovai arba kažkas kiti. Daktarė Metijus, jūs reikės norite kalbėti, prašau. Yes, very briefly. Labai trumpai ačiū, kad suteikėte man žodį ir atsiprašau, kad šio klausimo labai konkrečiai suformuluoto uh, nepaminėjau, pristatydamas savo mintis. Vienas klausimas, kokio dydžio turėtų būti rezervas, apie tai galėtume mes kalbėti, bet pati mintis dėl e, rezervo yra susijusi su pačios priemonės lankstumu. Jeigu pasižiūrėsime į tai, e, ką Europos Sąjunga E, svarsto kaip pasiūlymus priedė išdėstytus. Pavyzdžiui, kartais gali tekti labai greitai sureaguoti į tarptautinės darbo tvarkės poslinkius ir rezervas, bent jau jo mintis konkrečiai yra ir skirta nenumatytoms aplinkybėms spręsti, pavyzdžiui, reaguojant į kintančią tarptautinę aplinką. Reikia tik tai pasižiūrėti, kaip greitai e, susikūrė ar e, susiskaido įvairios koalicijos darybose dėl klimato kaitos daugia šalėse. Ir tai trunka susiję ne tik tai su daugiametinės finansinės programos e, trukme, bet E, kadangi jinai ilgesnė, galbūt reikia galvoti, kad e, teks panaudoti daugiau lėšų negu numatyta toje daugiametėje programoje, negu kad pasiūlyta. Ir pagal pasiūlymą, kurį pateikėme, mechanizmas bus e, įgyvendintas e, per komitologijos procedūrą ir bus galima e, tekste dar pasižiūrėti. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu ispaniškai, nes lengviau ir tiksliau bus. Aš esu susirūpinusi dėl šios naujos priemonės. Pirmiausiai todėl, kad ji e, apims visą pasaulį. Ir jeigu kalbėsime apie tokį mastą, jeigu kalbėsime tokiais terminais pasaulinis mastas, tai tampa, atsiranda daug neiškumų. Strateginiai partneriai vers mus galvoti apie visus skirtingus aspektus. Ir potekste yra pirmiausiai BRIC tos šalis e, su jomis norima e, stiprinti ryšį su Brazilija, Kinija ir kitomis šios grupės e, narėmis. Bet, kaip sakiau, priemonė yra globalaus masto. Tai reiškia, kad reikės apimti visas trečiasias šalis. Ne tik šalis, kurios e, gali naudotis kitomis ES priemonėmis. Ir mes galbūt turėsime įtraukti šalis, kurios to, naudojasi tomis priemonėmis. Pavyzdžiui, e, teminėmis ar šakinėmis priemonėmis. E, Jau galvosime apie strateginės partnerės, tai tuomet turėtume kalbėti ir apie tas šalis, kurioms nebeteikiama vystoma bendradarbiavimo pagalba arba šalis, kurios gauna dar tokią pagalbą, bet e, kurių interesai e, su ES gyvendinami per e, šios priemonės šakinį aspektą. Taigi galvokime apie pasaulinį aspektą šios priemonės, bet negalvokime apie e, strateginius elementus, nes pirmiausia tada visi kalbės apie galvos apie BRIC šalis ir susiaurins tai e, programos apriepti. Dėl skirtingų e, finansinių priemonių pritaikymo mes turėtume labai atsargiai žiūrėti į bendradarbiavimo klausimą ir derinimą įvairių priemonių. Uh, vystomojo bendradarbiavimo priemonė, pavyzdžiui, yra labai svarbi. Komisijos komunikate sakoma, kad naujosios priemonės 90 procentų bus skirta programavimui ir projektams. Atsižvelgiant į oficialios vystomosios pagalbos principus E, kitaip tariant, e, lėšos bus naudojamos kažkam kitam, ne pagal tos oficialios vystimosi pagalbos priemonės. Taigi mano klausimas, ką darysime su tais 10 procentų, kurie liks, jeigu jie nenaudojami pagal oficialiąją užsienio pagalbą? Ir kaip tada galima jas naudoti tas lėšas e, partnerystėj su uh, E, trečiosiomis šalimis. E, mes turime e, vystomojo bendradarbiavimo pagalbą ir tai siema su oficialiaja vystomoja pagalba. Tai kaip bus su tomis lėšomis? Pinigai galbūt bus naudojami projektams, kurie nepriklauso oficialiai vystomai pagalbai. Ir jeigu tai nėra susijęta su vystoma bendradarbiavimo pagalba, tai ar galima naudoti tai kaip partnerystė su trečiosiamis šalimis? E, trečia. Kai kalbame apie branduolinę saugą, turime atitinkamą konkrečią priemonę šiam mm, dalykui. Ir trečiosiuose šalyse, ar mes kalbėsime apie branduolinę saugą taip pat? Man atrodo, kad mes turime kažkaip tai e, apriboti. E, apriepti kiekvienos priemonės. Jeigu galvojame apie e, brandolinės saugos priemonę, tai galvokime, kaip tada tai atitiks brandolinės saugos elementų šioje priemonėje. Mums reikia tam tikro lankstumo laipsnio šiai priemoniai. Tai reiškia, kad E, Visose e, santykiuose su trečiosiomis šalimis, e, ar tai būtų siejamas su išorės dimencija, strategija Europa 2020, tarp, tarpusavio santykiais tarp ES ir trečiųjų šalių, visiems šiems aspektams, kurių neapima kitos priemonės, galima taikyti šią priemonę ir tada reikia užsitikrinti būtiną lankstumą, nes jūs tą ir ketinate išlaikyti. Vėl jau grįžime prie tų BRIC šalių, reikia galvoti apie geografinį, geografinius suvaržymus ar apribojimus arba jų nebuvimą, turime galvoti apie globalų aspektą. Komunikate sakoma, kad e, naujoji priemonė bus naudinga ypač bendradarbiaujant su e, E, strateginiais partneriais, bet aš nemanau, kad tai teisinga, mes nenorime susiaurinti visko per nelik daug, nenorime, kad ši priemonė būtų naudojama tik tai e, santykiuose tarp ES ir BRIC šalių. Norime, kad visoms trečiosiams šalims ji taptų atvira. Gerai, tam tikroms šalims E, reikia galbūt e, gilesnio bendradarbiavimo, tada galima pasitelkti kitą priemonę, bet e, kai kalbame apie šią priemonę, kalbame apie visas skirtingas šalis. Ir dėl jūsų pranešimo, ponė Mauro, manau, kad jūsų požiūris yra labai geras, galbūt labai daug ten yra nuorodų į didį šešetuką ir dvidešimtuką, bet nėra pakankamai uh, nuorodo į regioninės grupės, į regioninį bendradarbiavimą. Na, panašu, kad mes sutarėme, kad reikėtų e, užtikrinti, kad BRICS šalis taip pat būtų įtrauktos. Panas Galė, dėkuoju pirmininkė. Aš manau, kad e, aš iš esmės galėčiau vertinti šį pranešimą teigiamai. Jame yra, aš sakoma, tai pasakyta tai, ko mums reikia kolega ką tik e, papasakojo, kad iš tikrųjų gyvendinant visų bendradarbiavimo priemonę susi, buvo susidurta su daugybė įvairiausių sunkumų. Tai neturėjome pakankamai lėšų, tai, e, tai buvo neteisingos lėšos. Mes turime daugybę taip pat ir santrumpų, ir e, pramoninių šalių priemonė, ICI ir ICI. Priemonių turime labai daug ir dažnai uh, labai paprasta yra su juose susipainioti. Mums reikia lankščios priemonės. Mums reikia tokios priemonės, kuri iš tikrųjų padėtų mums pirmiausia rūpintis savo interesais. Turėtume taip pat ir apsispręsti, su kokiamis šalimis norėtume plėtoti tokį bendradarbiavimą. Uh, abipus, abip, abipusiškai naudingą bendradarbiavimą, aš tikiuosi, įvairiuose sritise. Pavyzdžiui, antrojo straipsnio antrojo dalyje yra pasakyta, kad pirmiausia turėtų remti bendradarbiavimo priemonės su išsivyščiusiamis ir besivystančiomis šalimis, kurios vaidina svarbu e, vaidmenį. Taigi, bendradarbiausime su besivystančiomis ir išsivyščiusiamis šalimis. Uh, Tai reiškia, kad mes turėtume turėti pakankamai lankstumo. Ir aš tikiuosi, kad, kad lankščiai nebus tik tai parinkamos šalis, bet ir lankščiai bus nustatoma, kaip su jomis bendarbiauti. Penktasis straipsnis. Tengur paskaita apie daugiau metas orientacinės programas. būtų pasakyta, kad toks ir toks dokumentas turėtų būti strateginis dokumentas. Aš manau, kad tai taip pat turėtų padidinti lankstumą. Ir tuomet mums nereikėtų septin, šeštojo ir septintojo punktų. Jei turėtume penktą straipsnį, taip kaip koks jis mums tiktų, tuomet nereikėtų mums šešto ir septintojo. Mes nenorime biurokratinio planavimo, mes norime turėti pakankamą lankstumo, ypač tiesiog sritise, kur o, turime nemažai svarbių interesų. Mes norime, kad ES galėtų greitai reaguoti tai, kas vyksta šalyse partnerėse. Panas Mytas taip pat minėjo ir BRICS šalis. Na, aš tiesą, tiesą sakant, nebūčiau paminėjęs šių šalių, aš galvoju apie daugybę kitų šalių. Bet gal ir su BRICS galėtume bendradarbiauti ir taikyti šią priemonę bet bent jau kiek aš suprantu, ši priemonė nebuvo skirta šimtinai BRICS. Dėkuoju, Micheliui, ponas Danukas. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, panašu, kad e, mes e, e, rengiame vis daugiau ir daugiau priemonių ir mums, kukliems parlamentarams, labai sunku yra visas jas prisiminti ir panašu, kad visos šios priemonės nuolatos taip pat yra pavadinamos vis kitaip ir gal tai daroma ir tyčia. Tiek, kiek aš suprantu ir kiek tai, supra, tai supranta mano frakcija, naujojo partnerystės bendarbiavimo priemonė iš pirmo žvilgsnio atrodytų kaip lanksti prie, paramos priemonė, kuri leistų mums e, finansiškai paremti bendrą ES formuojamą savo įvaizdį pasaulyje. Kalbame apie G8 didžiojo aštuntuko ir BRICS e, šalis. Ir jums yra žinoma, pažiūrėjau, apie tai, kad, kad e, Junktinė karalystė pastarojų metų nutraukė param, e, pagalbos sustrimus su Indija ir Kinija ir visiškai teisinga mano galva. Tačiau mano klausimas iš esmės yra susijęs su to, kokią pridėtinę vertę sukurs šį priemonę. Taip pat mane domintų, kaip e, būtų stebimas jos įgyventinimas, kaip, e, koks auditas būtų atliekamas ir e, kokie prioritetai bus pasirinkti įgyvendinant įvairius projektus. Ir ar bus atsižvelgta į dvišalius santykius, kuriuos valstybės narės gali turėti su BRICS ir kitomis pasaulio šalimis. Ir dar vienas dalykas. Buvo daug kalbama apie klimato kaitą, tai yra labai svarbus tarptautinės klausimas. Tačiau jungtinės tautos jau gyvendina nemažai įdomių iniciatyvų. Kodėl mums, ES, būtinai reikia renkti daugiau metas programas, skirtas kovai su klimato kaita, kai jungtinės tautos jau turi nemažai tokių programų. Ir dar vienas dalykas. Mes žinome, kad valstybės nariai šiuo metu labai griežtai taupo. Uh, Ir kai kuriuose šalise netgi iškilo ir egzistencinė krizė. Ir Ispanijoje, pavyzdžiui, nesiniai paaiškėjo problemos. Ir šiai priemoniai bus skirta daugiau nei vienas milijardas eurų septynių metų laikotarpiu. Ir tai, ir tai yra kur kas daugiau nei 200 milijonų eurų, kurie buvo anksčiau skirti bendarbiavimui praktiškai su visomis paminėtomis šalimis. Taigi man įdomu būtų sužinoti, iš kur bus rastos, rastos šios lėšos. Mane šiek tiek ramina ir tai, kad, kad socialistai prieštarauja kai kuriems dalykams, pavyzdžiui, bendradarbiavimui brandurinės energetikos rytyje mes kaip tik tam pritarėme Mano frakcija, pavyzdžiui, e, rūpinasi kai kuriais konkrečiais klausimais. E, aš e, esu nemažai dirbęs ir Somalilendė, ir Dramblio kalo kišulyje, kur ta, norėjau, kad būtų aktyviau kovojama su piratais. Tačiau šiems veiksmams negalima leisti pinigus numatytos pagal šią priemonę. Ir teigiama, kad jeigu mes skirsime lėšas tam, kad būtų pagerintos e, laikymo kalėjimuose sąlygos, kad tai netitiks e, oficialiosios visumosios pagalbos taisyklių. Ir aš norėčiau paklausti, ar pagal šią siūlomą priemonę galima bus skirti nedidelės lėšas konkretiems projektams, kurie būtų susiję su bendarbiavimu saugumo srityje pagal Atalantą ar, ar kitas programas. Ir mes dar pasigilinsime šį klausimą ir kol kas mano frakcija taip pat užima labai tokią atsargę poziciją šio dokumento, šio pasiūlymo atžvilgių. Ir aš negalėsiu Jums pristatyti galutinės mūsų pozicijos, tol kol mes nepasikonsultuosime su savo vyriausybėmis ir savo ekspertais. Dėkuoju. Dėkoju. Kitų kolegų norinčių pasisakyti nėra. Suteiksiu žodį pasakyti mūsų svečiams, atsakyti klausimus, bet dabar norėčiau paprašyti ponę Antrikienę tarti žodį, paklausti, ar jinai turi komentarų, ar ją tenkina atsakymai. Dėkoju. Man tikrai patiko į mano klausimus pateikti atsakymai, išskyrus vieną. Aš taip pat uždaviau klausimą dėl 20 procentų dėl indikacinių programų ir aš norėčiau dar komentarų dėl būtent šito klausimo. Ir apibendrindama, ką sakiau anksčiau, galėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad svarbu, kad ir Europos parlamentas, ir taryba teisės aktų rengėjai būtų abu įtraukti į sprendimų prieimimo procesą. Būtent dėl to savo pranešime aš ir e, nu, siūlau E, indikacijas finansavimui ir bendradarbiavimui. Manau, kad visa tai turėtų būti aptariama procese. Ir taip pat indikacinės subsidijos taip pat turėtų būti nurodytos reglamente. Aš nenoriu atsakymų į šį klausimą, tiesiog norėčiau kreiptis į kolegas iš E, išorės veiksmų tarnybos ir paprašyti jų turėti šį aspektą omenyje. Grazie, e, do la parola nostri ospiti. Prim... Dėkoju, prašom atsakyti. Thank you, Chairman. <clears throat> I would like to answer to Mrs. Muniz de U. E, dėkoju, atsakysiu į klausimą, man atrodo, e, yra tam tikro nesusipratimo dėl e, masto buvo klausima priemonės. Jis skirta ne tik BRIC šalims, bet ir visoms šalims, kurios viename ar kitame etape bus e, svarbios ES kaip projektų partnerės. Taigi priemonė aiškiai skirta apimti visam pasauliui. Mes taip pat, aišku, turime suvokti, kad prašoma gana nedaug lėšų Kalbame apie maždaug 153 milijonus eurų per metus septyniarių metų laikotarpiu. Tai nėra tokie dideli pinigai, galvojant apie tą pasaulinį mastą programos priemonės. Ir e, mes turime paprasčiausiai suteikti bendrasias gairias ir atsakydamas, e, atsakysiu taip pat dėl e, to, ar atsipirks mūsų e, priemonė. Ji bus naudojama kaip e, tam tikras svertas. E, mums daug lėšų nereikia, bet reikia lėšas naudoti lankščiai derinant, kai tik įmanoma su e, tomis priemonėmis, kurias minėjo kolega iš Europos e, centrinio banko, sako kalbėtojas. Investicijų banko pasitaiso kalbėtojas. Taigi tai bus tam tikras svertas. Jeigu kalbėsime apie e, išsivyščiusių šalių priemonė ir išsivyščiusių šalių priemonė plus, tai apimamas tik 17 šalių. O ši priemonė uh, bus skirta uh, visam pasauliui ir bus derinama su kitomis finansinėmis priemonėmis, ypač uh, branduolinės saugos priemonė, taip pat ir kitomis priemonėmis, kaip vystomojo bendradarbiavimo priemonė. Uh, O dabar suteiksiu žodį kolegai e, Matthew Ellis, kuris jums leidus pristatys kitus e, konkrečius elementus minėtus parlamento narių. Prašom. Dėkuoju, kad suteikėte dar kartą žodį. Vienas dalykas, kuris buvo paminėtas ir kuris nebuvo išsamei aptartas, yra lankstumo E, elementas pagal penktąjį straip, pasiūlymo straipsnį. Ką aš noriu pasakyti? Mes galėtume surenkti diskusiją apie tą slengsnę sumą neesminių modifikacijų, tačiau esmi yra, kad būtų galima gerai e, programuoti užtikrinti, kad mes e, slapčia vokščiomis neįdėksime naujų prioritetų prie tų, dėl kurių sutarta. E, daugiametėje programoje kažkas gali galioti dviejus, trejus metus, bet jeigu pažiūrėsime visą laikotarpį, tai reikia galvoti, kad pavyzdžiui, kai kas pasikeis po tų kelių metų ir tada būtų galima perskirstyti lėšas E, per metinį programavimą. Būtent taip ir galvojama pagal e, sutartus prioritetus perkelti, perskirstyti lėšas. Taip atsitinka juk, kai kurie projektai nepasiteisina ir nebereikia jų finansuoti, o iškyla kitų aplinkybių, e, bet jau sutarta dėl globalaus bendrojo finansavimo, taigi toks yra to rezervo klausimas ir paaiškinimas dėl jo. Prašom. Dėkui, pirmininkė. Dar du ar trys papildomi elementai dėl ponios Munis klausimo, dėl strateginių partnerių, BRIC šalių ir taip toliau. Kai, buvo kolega, kai kolega paaiškino, e, mes tikrai galvojame apie pasaulinį mastą, tačiau uh, kiek lėšų dabar skirta, tai e, dėl tų lėšų riboto kiekio mums būtinai reikės tam tikrų prioritetų. Ir e, tai yra toks tik tai indikatyvus parodymas parlamentui ir tarybai. Dėl strateginių partnerių mes finansuosime e, tam tikrus veiksmus, bet tą darysime derindami e, finansavimą pagal šią priemonę su kitomis priemonėmis. Buvo kalbama apie vystomą bendradarbiavimo pagalbą, oficialią vystamąją pagalbą, dvišalį veiklą ir panašiai. Yra tam tikro lankstumo pagal regionės ir šakinės programas ir yra naujas vystomio bendradarbiavimo pagalbos reglamentas, kuris leidžia mums dirbti, bendradarbiauti Lotynų Amerikoje. Ja? E, taigi tai reiškia, kad partnerystės priemonė e, galės e, numatyti lėšas šiam regionui, kad būtų galima stiprinti ES interesų gyvenimą. Dėl brandolinės saugos taip pat panašiai galima kalbėti. Tai yra labai konkreti priemonė, kur kuri apibrėžiama Euratomo sutartyje ir tai yra skirtingos nuostatos, ne jau kad partnerystės priemonėje egzistuoja Europos Sąjungai galimybė e, padėti šalims, kad jos galėtų užtikrinti e, saugą didesnį e, elektrinėse, kur gaminame energiją po avarijos Japonijoje matome, kad tai turi poveikio mūsų veiklai. Ponas Stanokas kalbėjo apie Afrikos kyšulį, kovą su piratavimu. Egzistuoja priemonė, kuri gali apimti šią veiklą, e, o pasiūlyme komisijos e, biudžeto institucijoms taip pat aiškiai išdėstos nuostatos. Tai reiškia, kad E, nebus bandoma dubliuoti veiksmų, bet papildyti veiksmus dėl ir partnerystės priemonė bus naudojama tam pasauliniu mastu. Dabar atgal grįžtame prie išeities taško. Tai nėra politinė priemonė vystomai pagalbai, bet priemonė ES politikai įgyvendinti. Man atrodo, pranešėjas kalbėjo strategija Europa 2020, tai yra labai svarbus elementas šioje priemonėje. Dėkuoju. Dėkuoju dar Europos investicijų banko atstovas. Paskutiniai pastebėjimai. Mūsų nuomonė yra svarbu užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp šios ir kitų ES priemonių, įskaitant Europos investicijų banko veiklą. Kaip sakiau, galima bus užtikrinti finansinius geresnius ir politinius vertus, jeigu mes e, panaudosime šią priemonę, nors jos e, apimtys ir nedidelės kad apie, pakankamai indėlio siekiant apimti visas e, šalis. Bet tai yra tas, kaip sakiau, finansinis svertas, programuose ir bus galima derinti dotacijas su paskolomis, bet ne tik ES dotacijas, galbūt galima būtų įtraukti, e, apimti partnerystę su šiomis e, šalimis, kad būtų galima e, sutelkti lėšas tam tikriems viešosioms gerybėms tam tikroms viešosiams gerybėms. Kaip žinia, e, mes naudojame ne mokesčių mokėtojų pinigus, bet pinigus, kuriuos e, skolinamės iš rinkų. Pernai, pavyzdžiui, paskolame 6 e, milijardus eurų, 50 procentų iš tų lėšų, kurias kaunamės atkeliauja ne iš ES, o 90 procentų keliauja į valstybės narės. Galbūt reikėtų mes krizės akivaizdoje plėsti savo veiksmus. Mes e, bendradarbiaujame su e, trečių šalių strateginiais partneriais taip pat dėl šios e, priežasties, nes jie gali prisidėti prie finansavimo mūsų. Dėkoju Danijos atstovai. Ačiū. Norėčiau porą pastebėjimų padaryti. Išklausiau skirtingų pastebėjimų. Jau tarybos darbo grupėje buvo išsakytos kai kurios mintys, e, kai susitikome apsvarstyti šią priemonę. Aš tikiuosi, kad rezultatas po trišalių dėrybų e, bus e, toks, kad bus meradę bendrąjį vardiklį. Ir dar vienas aspektas dėl e, šios konkrečios priemonės, kuri jau taip plačiai su kolegomis e, sėdinčiais man iš kairės apsvarstyta. Mes turime užtikrinti, kad veiksmai nebus dupliuojami. E, daug priemonių egzistuoja, kai kur net šešios ar septynios yra naudojamos, taigi turime užtikrinti, kad lėšos nebūtų švaistomas, kad E, iš kelių šaltinių pagal tris ar keturias priemonės nebūtų skiriamos lėšos tam pačiam dalykui. Taigi labai svarbu užtikrinti papildomumą veiksmingą tarp partnerystės priemonės ir kitų priemonių, kurios yra naudojamos. Taigi tiek norėjau pasakyti ir mes labai akcentuojame šį klausimą skirtingose darbo grupėse. Taip pat bus labai įdomu uh, pasižiūrėti, kaip vyks tolesni procesai. Žinau, kad jūs greitai pateiksite pakeitimus, juos varstysite, o taryba turėtų parengti savo bendrąją poziciją birželį, taigi viskas labai greitai turėtų paaiškėti. Dėkui. Prezident Brok. Dėkoju. Grįžo pirmininkas Brokas. Norėčiau padėkoti jam už man suteiktą galimybę vieną valandą pabūti posėdžio pirmininku. O dabar Alžyras uždaras posėdis, spauda, diplomatiniai atstovai ir asmenys, kurie neturi dalyvauti šioje diskusijoje, yra kviečiami palikti e, šią posėdžių salę ir